jeigu iki protokolo tvirtinimo nebus kažkokių priešta, prieštaravimų. E, taip pat buvo patikslintas šiandieninio, protokol, šiandieninio posėdžio protokolas pagal 204, 204 e, A darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Jeigu ne viena frakcija arba 40 parlamento narių nepareikš prieštaravimo, tai tuomet bus e, balsuojama dėl tokio protokolo pataisimo. Galutinis darbo tvarkės projektas, kurį patvirtino ketvirtą.